prie balsavimo paaiškinimo dabar. Norėčiau pakviesti kolegas, kurie išeina tyliai palikti salę, kad galėtų pasakyti tie, kurie paaiškint savo balsavimo motyvus. Gerbiami kolegos, dar kartą sako pirmininkė, norėčiau paprašyti salę palikti kuo tyliau, kad galėtų ramiai pasisakyti tie, kurie turi tai daryti. Balsavimo paaiškinimai dėl šiandien e, balsuotų pranešimų. Noriu informuoti jūs apie tai, kad gavome daug prašymų paaiškinti žodžių balsavimo motyvus, tačiau iki 14.45, neilgiau galime tam paskirti laiko, kad e, atitinkamos tarnybos galėtų paruošti salę tolesniam darbui, kuris vėl prasidės 15 valandą. O paskui, ko nespėsime, balsavimą bus galima paaiškinti rytoj po balsavimo. Taip pat paaiškinimus balsavimo galima bus pateikti ir raštu. Gerbiami kolegos, dar kartą noriu maloniai paprašyti iš salės išeiti kuo tyliau ir tarpusavyje kviečiu padiskutuoti jau išėjus iš salės. Parodykit solidarumą tiems kolegoms, kurie turi paaiškinti savo balsavimo motyvus. Pirmiausia, pasisakys kolega Peter Jar. Minutė. Jis kalbės apie e, žuvininkystės partnerystės susitarimą su Bisavo Gvinėje. Prašom, ponė Jar, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Jar. Noriu tarti žodį dėl žvejybos susitarimo, kadangi situacija regės visiems naudinga, tai yra partnerystės susitarimas ir tuo pačiu teikiama vystomoji pagalba. Aš balsavau už šį pranešimą. Ir todėl norėčiau kreiptis į kompetentingą komitetą ir paprašyti atlikti uh, tinkamai patikrą to, kas vyksta, kad būtume įsitikinę, kad žuvies pagaunama nedaugiau negu yra leidžiama Ir taip pat būtina įsitikinti, ar skiriami pinigai yra tinkamai naudojami, ar jie skiriami vystomiesiems projektams, ar jie neskiriami kokioms nors administratinėms išlaidoms ar dar kam nors kitam. Tai štai tiek norėjau pridurti ir tikiuosi, kad tolesnė kontrolė bus atliekama, kad tą, kad tą atliks kompetentingos struktūros. Ačiū, ponuje. Kolega Arnot. Dėl Santos pranešimo žvejybos sustarimas su Madagaskaru. Prašom, ponė Arnotai. Ponė pirmininkė, manau, kad čia reikėtų pasakyti šitą daugiau dėl tų žuvininkystės susitarimų. Iš tikrųjų, jeigu mes mokame skurdžiom šalims tam, kad mus leistų žvejoti ten, tai turime pasakyti štai ką. Madagaskaras yra unika, unikali vieta, ten unikali ekologinė situacija. Ir geologinių požiūrių situacija taip pat unikali. Tad būtina labai elgtis atsargiai toje vietoje. Aš manau, kad tas sustarimas yra reikalingas, kad Madagaskaro, žm... Madagaskaro žmonių poreikius būtų galima atsižvelgti. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar pareikime prie Skatkeller pranešimo apsaugos priemonės skirtos Graikijai ir Italijai. Pone Šodrova, minutė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau paaiškinti, kodėl aš nepritariau Keller pranešimui. Ne dėl to, kad esu prieš solidarumą. Tikrai ne, nes tai yra būtina. Tai rodo savotišką mūsų žmogišką požiūrį į šią situaciją. Norėčiau pasakyti, kad krikščionių bendruomenėms būtina pagalba, kur atvyksta, pavyzdžiui, Čekijos Respublika, nes jos bėga nuo persekiojimo, nuo islamo valstybės kovotojų persekiojimo. Tačiau norėčiau pasakyti, kad e, susiklošį situacija siekia daugiau negu tai, dėl ko susidarė valstybės narės. Tenka išsidalinti tūkstančius pabėgėlių E, apie tai bus diskutuojama šiame tarybos posėdėje. Aš manau, kad tai yra būtina. Valstybių narių atstovai turi apie tai kalbėti. E, žmonės atsakingi už prieglopščių politiką turi diskutuoti ir priimti e, sprendimus, susitarti. Ir man atrodo, niekas valstybių narių vardų negali spręsti dėl šito. Ačiū. Pone Forensa, dėkoju, pone pirmininkė. E, aš taip pat norėčiau tarti žodį apie Keller pranešimą. Tai yra tas pranešimas, kur nu, aiškiai parodoma, kokie yra svarbiausi prioritetai. Jeigu pasižiūrėtume į 40 tūkstančių migrantų skaičių, tai galėtume sakyti, kad e, jų jau labai daug. Tačiau Maničiau, kad e, jų dar, tai yra tik pražėrių, bus dar daugiau, dėl to reikia aiškiai susitarti dėl ilgalaikių migracijos politikos priemonių. Šis pranešimas, regis, man atrodo, yra ne visai pakankamas ir man atrodo, ir būtų klaidinga skirstyti migrantus į pabėgėlius ir ekonominius migrantus. Žinome, kad siekiama labiau kontroliuoti pabėgėlius rautus, negu išsaugoti prieglopščio politikos prioritetus. Aš manau, kad dėl migracijos e, klausimų mūsų politika turės keistis. Galvosime apie ES pilietybę, apie pilietiškumą ir kad pakeisime reikiamai šios reglamentus. Ačiū, ponė Forensa. Kitas kalbėtus yra ponas Pospišil. Prašau. Dėkoju. Aš nepritariau kvotoms Ir apie tai kalbama šiame pranešime. Ir man atrodo, praktikoje šie sprendimai tikrai nebus veiksmingi. Mes turime padėti prieglopščio prašytojams, suteikdami pagalbą. Tačiau dėl to turėtų spręsti valstybės narės, jeigu tie pabėgėliai atitinka prieglopščio prašytojams keliamas tarptautinės sąlygas. Man atrodo, kad pabėgėliai vis tiek be abejo migruos, kas sieks pasimti kartu savo šeimas, tačiau manau, kad administracinis skirstimas pabėgėlių nebūtų teisingas, jie juk keliaus vis tiek ten, kur jie nori būti. E, tiesiog tai sukelia tokias antišengeno kryptim nukreiptas nuotaikas ES ir tai yra visiškai nenaudinga. Čekijos vyriausybė pritarė solidarumui, tačiau mes nepritarėme pabėgėlių perskirstimo politikai administracinių priemonių būdu. Ačiū. Kitam kalbėtų poniai Gil vieną minutę. Čia parlamente ir Jungtinėje karalystėje mes pažymėjome karalienės metinės. Tai yra viena iš ilgiausiai valdančių monarchijų. Jinai dar būdama paauglė rodė solidarumą pabėgėliams. Ir mes galime pasakyti, kad šiandien situacija yra kitokia. E, Susidurime pabėgėliais iš Irako, Sirijos, e, Libano šiandien. Jie turėjo palikti savo namus ir dažnai neturi jokių giminaičių čia. 3 tūkstančiai vaikų, bet tėvų yra pabėgėlių stovyklose Italijoje. Ir įdomu, kaip mes perskirsime tos pabėgėlius. Pabėgėliams reikalinga pagalba ir parama Yra akivaizdu, kad mums reikia kelti pabėgėlių krizės klausimą visoje Europos Sąjungoje. Tai yra visų bendra krizė ir visiems reikia priimti bendrus sprendimus. Ačiū. Ačiū poniai Gil. Ponas Polčiak, minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau pasakyti, jog pritariau Keller pranešimui, tačiau nepritariu privalomoms kvotoms ir pasakysiu kodėl. Aš manau, kad mes turime atsižvelgti į tai, kas pasakyta Biblijoje. Be veiksmų nėra tikėjimo. Jį būtina parodyti. Mes turime parodyti solidarumą. Tačiau jeigu nepritarėm tai, tam pranešimui, kaip apie kokį solidarumą mes galime kalbėti, būtina padėti Graikijai, būtina padėti Italijai. E, aš pats kvotums nepritariu, turiu apie tai savo nuomonę. Aš manau, kad turime visi pasiekti sutarimą tarp valstybių narių. Jeigu mes nepritarėm tam pranešimui, tai tuomet nemanau, kad galim sakyti, kad mes pritarėme Europos solidarumo politikai apskritai, nes tai rodo, kad tikėjimo juk nėra Europos solidarumo. Ačiū. Dėkuoju dabar vieną minutę poniai Morvai. Dėkoju. Aš balsavau prieš šį pranešimą. Savaime suprantama, kad nėra rastas atsakymas į problemą. Nėra apsispręsta dėl to, ar Vengrija turėtų pasitraukti iš Šengeno, kaipgi dėl sienų apsaugos reikėtų e, priimti kuo daugiau pabėgėlių be e, jokio pateisinimo, taip yra sakoma ir e, tai paprasta sakyti. Daug iš tų pabėgėlių bus išvežti į, atsiprašau, neturės gero darbo juk jūs po šios sesijos pasiims prabangus Mercedes ir nuveš į viešbutį, jūs nežinote, kokia yra tų pabėgėlių situacija. Jeigu jūs nenorėsite, kad jūsų vaikai mokytųsi su pabėgėlių vaikais, tai rasite privačias mokyklas. Turiu pana Žambaskį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pasisakau prieš privalomas kvotas pabėgėliams. Tai prieštarauja valstybių narių suverenitetui. Jos privalo kontroliuoti savo sienas. Taip pat esu prieš, nes valstybių narių gyvenimo standartai yra skirtingi, kaipgi galima lyginti Vengrijos ir Bulgarijos gyventojus su Švedija ar Vokietija. Ar nėra tai diskriminacija ir pačių pabėgėlių atžvilgių? Be to, nėra apibriešties, kas yra teisėtas migrantas ir kas yra pabėgėlis. Kol mes neturime apibriešties, kol nesame dėl to apsisprendę, tai negalime numatyti ir tų privalomų kvotų. Juk mums reikės priimti tūkstančius ir visą tai baigsis ašaromis. Akivaizdu, kad ir Šengeno susitarimas neveikia, taip kaip ir Dublino reglamentas. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Etheridge. Dėkoju. Aš pasisakiau prieš tas priemonės, kurios atvertų Europos duris pabėgėliams. Nesvarbu, kas tie pabėgėliai. Reikia veiksmingos prieglapščio politikos, bet negalima kenkti suverenitetui valstybių narių, nes dabar mes tiesiog visus primsime nesvarbu, ar jie iš tiesų e, nori prieglapščio, ar tiesiog siekia geresnio gyvenimo. Tai yra tokia reakcija į milžinišką problemą nėra sprendžiamos e, realios problemos. Yra sakoma, kad na, viskas yra sudėtinga, Aš manau, kad tie, kurie taip emocingai pasisakė už durų atverimą, turėtų nepamiršti Geldofo pasiūlymo. Jie galėtų priimti tuos pabėgėlius savo namuose. Ir galbūt tuo metu, turėdami omenyje tokią galimybę, jie viską vertintų rimčiau. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponė Ana Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė. Solidarumo ir teisingo paskirstimo tarp valstybių narių principas yra teisingas ir aš balsavau už tai. Aš taip pat esu teigiamai nusiteikusi dėl to, kad migrantai turi būti gražinami tie migrantai, kuriems nekyla jokia grėsmė. Žinoma, visi nori geresnio gyvenimo, tačiau prioritetas vis tik tais yra gelbėti e, gyvybės tų, kuriems iškyla pavojus. Aš negalėjau paremti e, to skaičiaus žmonių, kurie turėtų um, įsikurti Europoje nuo 40 iki 100 tūkstančių, tas žmonių skaičius buvo padidintas. Aš taip pat galvoju, kad laikina priemonė tampa e, tvarių mechanizmų ir dėl to aš e, susilaikiau balsuodama. Ačiū, toliau ponas Mamikins. Labai ačiū. Aš balsavau už šį svarbų sprendimą ir paaiškinsiu, kodėl taip dariau. Pabėgėlių klausimas yra susijęs su bendromis vertybėmis ir solidarumu. Man gėda, kad kolegos iš mano šalies, iš kitų politinių frakcijų balsavo prieš. Mes esame nauja valstybė narė. Mes negalime vien tik tai panaudoti ES biudžeto. Tik įsivaizduokite, nuo 2009 iki 2013 metų mūsų valstybė gavo 44 milijonus eurų pabėgėliams. Taip pat jie gaus dar papildomus 29 milijonus eurų. Labai gaila, kad mes norime pasiimti ES pinigus, bet nenorime parodyti solidarumo su tais žmonėmis, kurie atsidūrė tokioje dramatiškoje situacijoje. ES negali sustoti, mes privalome vystytis ir dėl to balsavau už. Ačiū. Dėkoju. Toliau Pone Harkin, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš mielai pritariau šiandienos pasiūlymui, pagal kurį numatoma perkelti 40 tūkstančių prieglapščio prašytų į kitas šalis. Tai yra būtina, reikia imti šios skubaus sprendimo, tai yra laikina išimtis esamoms taisyklėms. Mes čia kalbame apie prieglapščio prašytojus, kurie atitinka e, esamas taisyklės. Tai labai svarbus momentas ES istorijoje. Aš džiaugiuosi, kad paprasti gyventojai parodė savo solidarumą ir norą pagelbėti. Aš gavau daugybę elektroninių laiškų, e, kuriuose airiai siūlo e, priėjus į savo namus, siūlo įvairią pagalbą. Labai svarbu turėti tuos prieimimo komitetus visame žemynė. Taip pat e, man patinka popiežiaus pasiūlymas, kad e, visos bendruomenės turėtų priimti pabėgėlius, nes tai jiems padės e, integruotis į visuomenę. Ačiū. Dėkoju, poniai Harkin. Dabar ponas Vulf. Ačiū. Šiandieną Europos Sąjunga žengia dar žingsnį pirmieną tam, kad sugriautų valstybės narės ir jų gyventojų galimybę priimti savarankiškus sprendimus tokiais svarbiais klausimais kaip imigracija, migracija ir prieglopstis. Pateiktas Europos parlamentui pasiūlymas sprendžia ne vien tik tai ES lygo klausimus, bet ir arogantiškai teigia, kad ES gali pakeisti tarptautinę teisę. Mes išplečiame prieglopščio ir pabėgėlių savokas ir įtraukiame visus neturtingus žmonės iš bet kokios šalies. Tai darydami mes atveriame duris visiems gyvenantiems artimuosiuose rytuose, Azijoje ir Afrikoje, visiems tiems, kurie nėra tikri pabėgėliai, kurie tiesiog nori atvykti čia dirbti Tai reikš, kad es gyventojų algos bus sumažintos, atsiras daugybė tokių, kurie bus benamiai ir neturtingi ir kurių balsas nebus išklausomas vien dėl šio parlamento narių arogancijos. Ačiū. Dėkoju ponui Vulf. Toliau ponas Arno. Ar mes pamiršome, kad vienam pabėgėliui Europoje tenka 25-30 Jordane, Libane ir Turkijoje? Mes skatiname tokias rizikingas keliones, nors dažnai tie asmenys turi pakankamai lėšų, kad keliautų kitaip mes užmirštame tuos, kurie gyvena tose šalyse. Mums reikėtų pagalvoti prieš veikiant, prisiminkime, prisiminkime kad humanitarinė krizė nesibaigia ES pasienyje. Atsiranda daugybė žodžių, kurias mes bandome panaikinti. Yra šešios turtingos Persijos įlankos šalis, kurios pabėgėlių nepriima. Mes privalome užtikrinti, kad ir jos simtųsi veiksmų. Privalome prisimti, kad pasaulis neapsiriboja Europą. Mes turime nebūti tokie siaurapročiai. Ačiū. Dėkoju. Baigėme paaiškinti balsus dėl Keller pranešimų. Dabar ponios Vesvel pranešimas es politikos miestų dimencija. Norėčiau pasakyti kolegoms, kad tai bus paskutinis pranešimas, dėl kurio paaiškinsime savo balsavimo motyvus. Septyni kolegos nori kalbėti ir paskui bus 14.45 ir tuomet turėsime užleisti salę e, darbuotojams, kad jie parengtų tolesniems šios dienos posėdžiams. Pone Gil, dėkoju. ES piliečių namai yra labai svarbi, 2-3 mūsų, 2-3 mūsų BVP e, ir turi būti naudinga mūsų piliečiams. Būtina kovoti su tarša, su socialinė atskirtimi ir klimato kaita. Būtina pasitelkti inovacijas ekonominiai plėtrai. Čia yra daug sprendimų, kad galėtume atremti šiandien iškylančius iššūkius. ES jau daug yra nuveikusi, kalbant apie miestų dimenciją ir jų plėtrą tačiau kaip Coventry, Birminghamas ar kiti miestai, reikia pasakyti, turi tokių zonų, kur prie jų augimų prisidėjo Europos Sąjunga, tačiau taip pat tenka pasakyti, jog trūksta koordinavimo susijusiu su miestų politika. Tiek vertikalaus, tiek horizontalaus koordinavimo trūksta, būtent dėl to pritariau kolegės Westfall pranešimui būtina parodyti, kad miestai e, didesni ir mažesni e, turi būti glaudžiau susiję, būtina turėti koordinuotą politiką jų atžvilgių. Tokį tikslą ir kėlėme ir ES 2020 strategijoje. Ačiū, sako pirmininkas, ačiū kolegijai Gil. Ponas Palšak, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiausi galėdamas paremti šį pranešimą, kadangi vyko diskusiją dėl to, ar ES yra ta vieta, kur reikia kalbėti apie e, miestų darbotvarkę, apie judumą miestuose. Ar miestų darbotvarkė turėtų būti e, dalis ES kompetencijos? Bet be abejo, taip, taip turi būti, nes daug, netgi dauguma ES gyventojų gyvena miestuose. Ir jeigu esant tokiai patyčiai ES susilaikytų nuo bet kokios urbanistinės politikos įgyvendinimo, tai būtų klaidingas žingsnis, tai būtų atsisakymas to plataus užmojo sprendimų įgyvendinimo mūsų bendrai ateičiai. Būtent dėl to aš manau, kad būtina paremti šį pranešimą. Priešingų atveju būtų padaryta klaida, nes ES miestų dimencija yra ES politikos dalis. Ačiū kolegai Pol čia kalbės kolegė Makovai. Ačiū, ponė pirmininkas, sako ponė Makovai. Europos Sąjunga turi direktyvą susijusią su miestų dimensijos vystymu ir gyvendinimu. Kalbama apie išmanų ekonominį augimą, apie įvairų ir, ir žalę ekonominį augimą, apie tolerancija, visa tai ES padeda stiprėti, pačiai stiprinti savo vystimasi. ES miestų dimencija turi stiprėti ir dėl to turi supaprastėti kai kurie sprendimai susiję, pavyzdžiui, su lėšų skirimu miestams. Vietos bendruomenės turi būti daugiau įtraukiamos į sprendimų prieimimą šioje srityje. Aš pritariu tam, kad miestų erdvės patys miestai ES valstybės ir komisija dirbtų kartu ir gerintų kartu miestų politiką. Nes ir kad labiau būtų įtraukiamos miestų bendruomenės, nes jie yra vietiniai žmonės ir geriausiai žino, ko jiems labiausiai reikia. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Žodis kolegai Balčio. Pone pirmininkė. Dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti. Norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas šiuo atveju kalba apie tokį pranešimą, kur kalbama apie ES politikos miestų dimenciją. E, tai yra visiškai teisingas žingsnis, nes 90 e, procentų ES gyventojų gyvena miestuose. Tai nėra dėja labai pozityvi tendencija. Daugelį šalių e, kaimo vietovėse nebėra galimybių gyventi tikrai kaimiškai, nes žemės ūkis dažnai pavirto dėja pramoninę veiklą. E, būtent dėl to regioninių politikų kontekste būtina kelti miestų dimensijos klausimą. Susilaikiau balsuodamas dėl šio pranešimo. Kodėl? Ogi todėl, kad ten yra įtraukta tokia dalis, kuri ypač patraukė mano dėmesį. Ten yra pasakyta, jog norima, kad būtų sukurta šalia Europos komisijos tam tikra centrinė institucija. Tai dar labiau sustiprina centrinės ES struktūrų galės, o aš tam nepritariu. Ačiū kolegai Balčio, ponas Bogovič, prašau. Dėkuoju. Aš paremiau šį pranešimą. Esu įsitikinęs, kad uh, būtina tas miestų zonas tarpusavį susijęti. Apie tai būtina diskutuoti Europos komisijoje, taryboje ir parlamente. Mes girdėjome e, labai svarbių argumentų. Matėme, kad 50-80 procentų ES piliečių gyvena miestuose ar miestų zonose. Ir iš to kyla be abejo ir problemų be abejo paliekamos kaimiškos vietovės, tai turi taip pat ir ekologinių tam tikrų pasiekmių ir būtina tas problemas spręsti. Miesto regionų tema yra priešinama su kaimiškąją politiką. E, tačiau vėlgi čia reikėtų ne tiek priešinti, kiek ieškoti bendrų politikų, bendrų sprendimų. Ir aš manau, kad ta diskusija yra puikaus formato vykstanti Europos parlamente. Ačiū ponui Bogovič, ponas Keliai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau paremti šį pranešimą, balsavau kartu su savo frakcija, pritardamas jam. Iš tikrųjų, buvo puiku sužinoti, kad didžioji dalis Europos parlamento atstovų pritarė jam. Ir manęs tai nestebina. E, didžioji dalis ES gyventojų gyvena miestuose, 75 procentai ES piliečių gyvena miestuose. Tad turime padaryti viską, kas įmanoma miestuose ir miesteliuose, kad e, tos politikos būtų įgyvendinamos, kad būtų ten siekiama ekonominės plėtros, Būtina, kad jaunimas turėtų galimybę sportuoti, rasti darbą, kad suaugę žmonės galėtų dirbti. Ir kad kiekvienas galėtų pasirinkti jam, pasi, jam tinkant ir patinkantį gyvenimo stilių. Tam mums reikia susitelkti prie sprendimų susijusių transportų, reikėtų skatinti dviračių ir elektromobilių naudojimą, kad sumažėtų oro tarša E, tema iš tikrųjų labai svarbi ir tai gali padaryti reikšmingo poveikio mūsų visų gyvenimo kokybė. Ačiū. Ačiū ponui Keli. Ponas Mamikins, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš taip pat pritariau šiam pranešimui. Tačiau tuo pat metu manau, jog sprendimas yra labai savalaikis, Kolegos minėjo, kad daugiau nei 75 procentai ES piliečių gyvena miestuose ir miestų zonose. E, miestai visi yra labai skirtingi, kalbant apie e, atskirus miestus, jie, jie labai unikalūs, jie nusarbesnė pramonė, kitur kiti dalykai. Ir miestų vizija turi būti koordinuojama ir ES lygmenį būtų tai daryti geriausia. Kol kas tai nėra būtina daryti Europos Sąjungos lygių, tačiau šiaip ar taip tema labai svarbi. Manau, kad mums reikia bendros strategijos ir dirbdami prie tos strategijos turime įtraukti jos rengimą vietos savivaldos struktūrų atstovus. Manau, kad yra tam tikras atotrukis tarp nacionalinių vyriausybių ir savivaldybių. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad balsavau už šį pranešimą. Dėkui. Ačiū kolegai Mamikins sako pirmininkas ir dabar ponas Hertridge. ES politika bando apeiti valstybės ir perėti tiesiogiai prie regionų. Man įdomu, kaip dėl Midlandų. Aš jūs įspėju. Jeigu bus primtas šis sprendimas, tai laukite teigiamos diskriminacijos tarybos darbuotojų atžvilgių. Būkite pasirengę kamščiams keliuose, būkite pasirengę, kad bus primesti tam tikri prioritetai, kad mūsų pinigai grįžtų į mūsų miestus. Mes privalome, kaip vakarų Midlandų žmonės, stengtis kartu nes visa tai yra prieš demokratiją ir prieš tai, kuo mes tikime. Labai prašau prisijunkite prie manęs ir pasipriešinkime tą idėją. Ačiū. Dėkoju ponui Etheridge. Tiek paaiškinimų dėl šio dokumento.